Dar vienas dalykas, mes taip pat pridėjome dar vieną punktą, kuris yra labai svarbus. Tikslas yra ir toliau pertrimti 25 procentus plastiko butelių. Buteliai tai yra pirmasis, numeris vienas e, plastiko gaminių, kurie teršia mūsų paplūdimius. 25 procentus turėtume perdirbti iki 2025 metų ir 30 procentų iki 2030 metų. Tai yra žiedinės ekonomikos variklis. Toliau dėl cigarečių plastikinių filtrų. Taryba ir komisija to e, e, neįtraukė e, tikslo sumažinti būtent plastikinius filtrus. Aš dėl to apgailę stauju Bet turėtume įvertinti, koks yra poveikis aplinkai. Cigaretės nuorokos išmestas, išmestas į jūrą, užteršia labai didžiulius kiekius vandens. 2026 reikėtų sumažinti e, cigarečių su plastikiniu filtru gamybą ir tai tenka valstybių narių atsakomybei. Aš raginau valstybės narės kuo greičiau taikyti ketvirtąjį straipsnį. Nemažai valstybių narių Prancūzija, Valionė, Austrija jau pareiškė deklaracijas neseniai. Ir mūsų teisės aktai ir leis sutaupyti e, didžiulį, didžiulės lėšas ir sukurti daugybę darbo vietų. Tai yra gana reikšmingas rezultatas. Ir tačiau to nepakankama. Mes turėtume peržiūrėti ES e, teisės aktus dėl pakuočių, kad būtų kiekybiniai dydžiai nustatyti Taip pat turėtume kovoti su mikroplastiku, nes dabar kol kas kalba eina apie makroplastiką. Ir kuo greičiau pereiti prie žiedinės ekonomikos, perdirbant kiek galima daugiau įvairių produktų. Rezultatai, kuriuos aš jums pristačiau, yra visos komandos darbo rezultatas. su komisija ir su taryba mes dirbome kartu, siekdami šių tikslų. Dėkuoju ponė Timomars už jūsų įsipareigojimus ir dalyvavimą. Taip pat Daniel Kajer, dėkuoju ministrui Kostinger, Austrijos e, pirkaujančios valstybės. Taip pat dėkuoju ir šado pranešėjai ponė Auken ir Boilin, ponui Baučiai ir kitiems. Ir taip pat savo komandai Pritariu ir taip pat dėkoju ir taip pat dėkoju mūsų piliečiams, kurie mobilizavosi e, už tai, kad būtų išvalyti mūsų vandenynai ir pakrantės, kad sukurtume švaresnę ateitį mūsų vaikams. Ačiū. Ačiū, ponė Rys. Dabar norėčiau pakviesti poną Timermansą, komisijos vicepirmininką. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Sprendimas, kurį priim šiandieną šis parlamentas Europos plastikos, plastiko pramonę padarys tvaresnę ir leisimtis labai svarbių veiksmų. Tai taip pat rodo, kad ES yra pasiryžusi siekti tvaraus vystimosi tikslų. Gamtinė aplinka, kuri yra labai svarbi žmonijai, susiduria su didžiulėmis problemomis, labiau nei bet kada anksčiau. Ir dabar labai svarbu kad tvarus vystimasis taptų mūsų visų veiksmų Europoje ir pasaulyje šerdimi. Nauja direktyva dėl vienkartinio plastiko pakeis tai, kaip mes kūrėme, vartojame plastiko produktus, kaip jų atsikratome ir bus smarkiai sumažintas plastiko poveikis aplinkai, ypatingai kalbant apie jūrų aplinką. Mes nekeičiame savo gyvenimo būdo dabar. Jeigu to nepadarysime, mūsų vandeninuose bus per daug plastiko ir mokslininkai pateikė labai aiškių duomenų. Taigi problema yra skubi ir reikia spręsti ją. Ir Europa nori parodyti lyderystę, ieškant sprendimų ir didinant standartus visame pasaulyje. Kaip ir sakė ponė Rys, prieš vienerius metus, kai mes paskelbėme Europos plastiko strategiją, mes pasiūlėme teisėkuros veiksmų dėl vienkartinio plastiko ir šiandieną parlamentas priims galutinį sprendimą. Ir naujų teisės aktų perspektyvos leido verslui imtis novatoriškų sprendimų, pakeitė vartotojų elgesį ir tapo puikiu pavyzdžiu pasaulyje net prieš įsigaliojant šiam teisės aktui. Europos parlamente, jeigu bus patvirtintas šis teisės aktas, bus užtikrinti pokyčiai siekiant žiedinės ekonomikos ir plastiko strategijos tikslų. Tokiu būdu bus skatinamos inovacijos, investicijos į naujus produktus, nauji žiedinės ekonomikos modeliai bus sukurti tos, prie, sukurti tos priemonės, taip pat leis užkirsti kelią uh, E, plastiko šiukšlių patekimų į mūsų vandenis. Taigi mes turime pasveikinti Frederiką Rys, visus šešėlinius pranešėjus, nes jie atliko puikų darbą. Ir kaip jis sakė, mes dirbome kartu, trys institucijos. Visi, iš visų institucijų žmonės tikėjo, kad galima tą padaryti ir kai, kai buvo tokių, kurie teigė, kad nebus įmanoma, taigi Frederika visiems kitiems labai dėkoju už puikiai atliktą darbą ir galbūt dabar galėsiu, galiu suteikti žodį savo kolegai. Ačiū, Frans. Uh, yeah, okay. Thank you, thank you. Is... Ačiū. Šis teisės aktas yra tas, kurio labai reikėjo ir tai yra viena labiausiai primtinų piliečiams iniciatyvų. Dabar pagrindinis mūsų uždavinys yra pasirūpinti, kad tos ambicingos priemonės, kurios ten numatytos, būtų greitai gyvendintos praktikoje. Uh, Plastiko šiukšlių prevencija yra svarbi užduotis visiems e, valdžios institucijoms, vartotojams ir gamintojams. Ir visi veikėjai plastiko vertės grandinėje turės dirbti kartu. Priemonės, dėl kurių buvo susitarta, čia kalbama ir apie produktų dizainą, ir tai, kad reikia skleisti informaciją vartotojams ir sumažinti vartojimą, draudžiant e, tam tikrus produktus, kur yra tvaresnių alternatyvų. Europos parlamentas taip pat e, reikalavo labai griežtų priemonių tam, kad tinkamas atliekų valdymas ir šiukšlių tvarkymas būtų užtikrinamas prisimant gamintojams didesnę atsakomybę tam, kad būtų galima sumažinti vartojimą. Ir taip pat kalbama ir apie plastikinius butelius, tai iš tiesų pakeis plastiko ekonomikos esmę ir bus skatinama antrinių žaliavų rinka. Taip pat norėčiau paminėti, kad visiškai pritariu susitarimui, kuris buvo pasiektas tarp institucijų dėrybose, e, bet komisija norėtų paskelbti tris deklaracijas. Pirmiausia, nenuomonės, nuomonės neskelbimo nuostata, tai yra principinis dalykas ir Europos komisija gali priimti įgyvenimo aktą, jeigu nuomonė nebus pateikta. Uh, ir tas gali būti padaromas be jokių pateisinamųjų argumentų. Toliau, per trumpas laikotarpis numatytas, per kurį e, turi būti patvirtinti komisijos įgyvenimo aktai, taigi komisija yra sunerimusi dėl a, to, ar bus įmanoma pasiekti tų terminų ir jų laikytis. Ir trečias dalykas, dėl to, kad įraus plastiko įtraukimas tai turi tiesioginės įtakos direktyvos įgyvendinimui ir mes turėtumėme tikrai didžiuotis naujomis taisyklėmis, kadangi sprendžiama taršos problema, kalbant apie vienkartinį plastiką ir žvejybos įrangą. Ir tas daroma labai nuosekliai. Kai šis teisės aktas bus įgyvendintas, jis ne tik leis užkirsti kelią plastiko taršai, bet ES taps ir pasaulinė lyderė, kalbant apie tvarią plastiko politiką Europos parlamentas vaidino, suvaidino labai svarbų esminį vaidmenį dedant pagrindus šiam pokyčiui ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad visi pritarsite šiam sprendimui, kad tai būtų įgyvendinta. Dar kartą norėčiau, e, kaip ir kolega Francas, padėkoti jums visiems, pirmiausia pranešėjai Frederikai, šešėliniams pranešėjams, visiems parlamentarams, kurie prisidėjo prie šio darbo ir taip pat mūsų generaliniams direktoratams dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Domna Kapel. Dėkoju komisijos nariui. Ponios Kapel salėje nėra. Ponas Ropi.

pirmininkė komisijos nariai. Plastikas labai neigiamai veikia mūsų jūrų aplinką ir pakrantis ir turime susitvarkyti su šia tarša, nes galiausiai tai patenka į mūsų maisto grandinę ir galiausiai ant mūsų stalo. Vandeninų valymo veiksmai parodė, kad yra tonos plastiko randamo Atlanti, Atlanto vandeninę ta teritorija tris kartus didesnė nei Prancūzijos ir mes turime skubiai spręsti šią problemą. Ir aš manau, kad žvėjai e, čia turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, kalbant apie prevenciją ir taip pat kalbant apie tai, kad jie turi būti mūsų vandenynų sergėtojai. Daug iniciatyvų buvo pasiūlyta komisijos, įskaitant ir šiukšlių žvejybą, bet tai turi būti įgyvendinta ir mes turime siekti daugiau ir pirmiausia turime imtis veiksmų ir turime surinkti visus tuos butelius, visą tą plastiką ir tą padaryti nedelsiant, turime veikti greitai, nes laiko neturime. Ačiū, ponas Lyzė, dvi minutės. Gerbiami kolegos, e, jūrų e, tarša plastiku yra didžiulė problema ir Mes turime ramajame vandenyje plastiko, didžiulius plastiko srautus ir jų yra taip pat daug iš mano tėvynės Vokietijos. Turime imti skubių veiksmų. Ir yra įmanomi keli sprendimai, pavyzdžiui, uždrausti plastiko gaminius, pavyzdžiui, plast, plastikinės lėkštes, jas reiktų pakeisti daugkartinėmis. Ir Taip pat yra ir kitų dalykų mažinimo strategijoje. Aš taip pat pasisakiau už tai, kad mažinimo tikslai turėtų būti e, aiškesni ir mes turėtume kreiptis į valstybės narės, kad jos padarytų tiek įmanoma, kiek greičiau. Noriu padėkoti e, griežčiau. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjote prie to ir taip pat e, Elizabeth Köstinger ir kitiems už tai, kad mes pasiekėme šitokio dėrybų rezultato. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų tikslai yra gerai pamatuoti. Mes turime ir e, taip pat žaliųjų e, iniciatyvą uždrausti oro balio, skraidyti oro balionais. E, helio balionais. Tai yra uždrausti helio balionus ir man atrodo, kad tai yra tikrai neproporcinga. Um, priemonė. Ir mes labai e, laukiame kitų pasiūlymų dėl mikroplastiko ir e, tikimės, e, kad aktyviai imsime spręsti šitą problemą. Šiandieną mes žengėme tikrai rimtą, svarbų pirmą žingsnį. Mes stipriname žiedinę ekonomiką ir mes turime išvengti, kad būtų toliau šiukšlinamos jūros. Ir tikimės, kad mes žinome, kad piliečiai labai teigiamai žiūri į aplinkosaugos teisės aktus ir ateityje, tikiuosi, mes galėsime priimti kitų gerų sprendimų. Ačiū. E, pone Lyzė, jūs turite e, klausimą pagal Mėlynos kortelės procedūrą iš ponios Boilen. Ar sutinkate? Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau paklausti, ar ponas Lyze patenkintas tuo, kad jie ir kiti, jiems ir kitiems pavyko pašalinti e, E, tokį reikalavimą, tai yra balionų pakavimo reikalavimą ir prašote, kad žmonės atsakingai jų. To, to pakavimo buvo prašoma atsakingai elgti su balionais. Ir dabar e, nebėra tokio reikalavimo e, kad būtų paženklintos etiketės, kad būtų tinkamai supakuoti šitie balionai. Dėkoju, aš norėčiau dar kai ką patikslinti. Aš manau, kad dabar mes e, turime rasti technologinių alternatyvų. Ir e, jeigu e, būtų buvęs toks reikalavimas, mes būtume nurodė, kad vaikai, pavyzdžiui, per gimtadienius nebūtų galėję leisti balionų į orą. Ir mes neturėtume iš parlamento siūsti tokio signalo, kad mes e, žmonėms norime užkirsti kelią džiaugtis. Dėkoju, ponė pirmininkė, panas Palučiai. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už didžiulį, pranešėjai, už didžiulį darbą, kurį, kurį nuveikė. Po kelių valandų mes balsuosime ir jeigu mes priimsime vienkartinio naudojimo plastinių gaminių direktyvą, ir mes nustatysime su dizainu susijusias taisyklės ir pagalvosime apie atskirą surinkimą ir nu, suteiksime daugiau atsakomybės gamintojams, tai mes galėsime didžiuotis e, tuo balsavimu, kuris mums padeda žengti didelius e, kelius žingsnius į priekį. Visų pirma, Mes turėsime pakeisti savo mentalitetą, kaip naudoti e, vienkartinio plastiko gaminius ir taip pat kaip juos šalinti. Mes kursime naujus vartojimo modelius, kurie bus paremti pakartotiniu panaudojimu ir perdirbimu. Aš visiškai suprantu, kad tai ne visiškai priklauso tik nuo Europos, tačiau Europos ambicija tai um, parodo, tai yra kelrodė žvaigždė. Ir tai padės mums žengti ir tolesnius žingsnius. Per paskutinės kelias e, dienas aš gavau dezinformacijos. Mes kovojame ne prieš chemijos pramonę, tai yra strateginė pramonė mūsų ekonomikoje. Atvirkščiai mes manome, kad mes galime imti žingsnių ir paskatinti inovacijas technologinės ir pakeisti vartojimo. Įpročius. Kitai žodžiai tariant, tai yra geriausias būdas, kaip būtų geriau gaminti ir kurti darbo vietas. Tai atrodė neįmanomas tikslas, visgi per trumpą laikotarpį mums pavyko e, sutelkti didelę daugumą Europos parlamente ir didelę daugumą visuomenės. Ir šis balsavimas yra labai svarbus. Šios kadencijos pabaigoje balsuodami mes e, pasiūsime e, signalą, kad perimas prie žemės ekonomikos ne tik skubus, bet ir įmanomas. Dėkoju, ponas Dėmesnyker. Dėkoju. Praėjusią sekmadienį dešimtą kartą Suomijos pakrantėje buvo didžiuliai valymo darbai. Daugybė savanorių dalyvavo. Ir jie surinko 11,5 tonų atliekų. Tai buvo dvigubai daugiau plastiko atliekų negu pernai. Nuostabi iniciatyva, be abejo. Ir labai apčiuopiami rezultatai. Tačiau mes matome, kokia yra baisi realybė kaip yra užteršti mūsų paplūdimiai. Didžioji dalimis dalis atliekų 20 procentų yra vienkartinis plastikas. Iki 2050 metų gali būti daugiau plastiko jūrose negu žuvų, jeigu nesiimsime veiksmų dabar. Privalome užbra, uždrausti visiškai uh, vienkartinio naudojimo plastiką. Taip, plastikas yra vertinga medžiaga, bet turime labai rūpestingai su ją elgtis, turime naudoti tvarų ir rūpestingą požiūrį įtraukti verties grandinę plastiką. Tai yra e, svarbu ir mūsų aplinkai, ir ekonomikai, ir klimatui. Mes turime mažinti CO2 emisijas. Būtina per, perdirbti plastiką ir tokiu būdu mažinti uh, CO2 emisijas. Labai svarbu atsakomybė ir svarbu, kad mes pasiektume 90 procentų perdirbimo tikslą plastiko buteliams. Noriu padėkoti pranešėjai ir taip pat komisijai už puikius, puikias darybas ir rezultatą. Panašu, kad jau mes pradėjome valgyti plastiką jau kuris laikas. Toliau ponas Torvalds, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami parlamentarai, kolegos. Per pastarosius dešimt metų mūsų laukia labai svarbus iššūkiai susijęs su plastiku. Ir šiandienos diskusijose mes ir kalbame apie tuos iššūkius, su kuriais e, susidursime, nes priešingų atveju Sergio Leonės logika mums bus neišvengiama. Ir yra daug gero plastiko. Ir aišku, mes turime nustatyti labai aiškius tikslus ateityje ir negalime vien tik tai išmesti to plastiko. Ir matome, kad dabar kaip yra, vėlgi pasitelkiant Sergio Leonės leksiką, kaip ir yra tokių nu, nusikaltimų plastiko srityje. Ir mes turime kažkaip klasifikuoti e, tą plastiką. Tik tokiu būdu atremsime iššūkius ir mes manome, kad e, tas uždavinys teks ir būsimai komisijai ir taip pat parlamentui po rinkimų. Taip pat e, galime kalbėti apie taip vadinamąjį netikrą plastiką ir aplinkosaugos ministrai irgi yra atsakingi už tai, kad būtų imamasi atitinkamų veiksmų. Taip pat yra ir mikroplastikas, nanoplastikas, kuris patenka į mūsų e, maisto grandinę. Taigi, reikia spręsti ir šią problemą. Ir taip pat turime puikių plastiko, gero plastiko pavyzdžių ir Suomijoje mes, pavyzdžiui, gaminame popierinius kavos podelius, su kuriame nėra naudojamas plastikas. Ir aš manau, kad tikiuosi ir Europos parlamente gal galiausiai atsikratysime plastikinių vandens butelių. Dėkoju. Damna Auken. Dėkuoju dabar ponia Aukent. Minutė su pusė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju poniai Rys už puikiai atliktą darbą. Dėkuoju ponui Timimarsai. Man buvo labai malonu jau antrą kartą, kaip mes parengėme teisės aktus, stengdamėsi mažinti plastiką. Praėjusiu kartą buvo plastikiniai maišeliai. Čia tarsi nedidelis karas vyksta. Na, kalbėkime nuoširdžiai. Galiausiai mm, visi išvykome tiesą ir aš esu labai dėtinga už tai. Taip dirbti yra žymiai lengviau. Aš tikrai nenorėčiau jūsų kaltinti populizmu, bet įsipareigojimas yra labai geras žodis. Teisės aktas yra tikrai geras, bet tai tik pirmasis žingsnis. Tikiuosi, kad žingsnis leis mums judėti į priekį ir visų pirma nustoti teršti kad plastikas nebūtų išmetamas į vandenynus, turime žymiai daugiau nuveikti. Dar turėčiau įspėti jūs. Bandome ieškoti įvairių sprendimų dėl plastiko, biologiškai įraus plastiko, bet su visu to plastiku yra susijusios problemos. Oksoplastikas buvo uždraustas, nes jis suyra į mikroplastiką. Mes turime labai aiškiai visą tai suvokti, nes vyksta didžiulė konkurencija ieškant tinkamų alternatyvų. Kovokime kartu, šį, šį mūšį galime laimėti. Pone Boilan, poro minučių. Ačiū pirmininkė, kolegos. Šiandien mes patvirtinsime vienkartinio plastiko draudimo direktyvą. Tai yra labai svarbus teisės aktas ES ir turime gerą rezultatą pranešėjos dėka. Bet aš norėčiau įspėti ir dar nešaukime šampano, nes tiesa yra ta, kad linijinė plastiko ekonomika ir toliau tęs savo verslą kaip visada. Turime daug pozityvių priemonių šioje direktyvoje, bet taip turime pripažinti, kad dar tik tai liečiame patį paviršių plastiko lėkštės, įrankiai, geras dalykas, bet čia reikia sisteminio pokyčio. Kaip sustatyti 13 milijonų tonų plastiko, kuris patenka į vandeninius kasmet? Plastiko bumas yra, yra ver, ver, vertingas verslas ir pramonė stengiasi tą verslą išlaikyti. Taip pat ir iškasinio kūro pramonė su tuo susijusi. Turime liautis kalbėję apie žiedinę ekonomiką, nes tai tik gražų žodžiai. Pagalvokime, kaip principus paversti realiais veiksmais. Taip, ši direktyva padidino informatumą apie plastiką, bet mums būtinai reikia, kad atsakas į plastiko krizę būtų susijęs ne apie asmenys atskirus, kurie išmeta, tarkim, plastikinius vamzdelius. Mes apskritai radikaliai turėtume pakeisti mūsų gamybos e, procesus. Dėkuoju, ponas Pidečinė, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Galiausiai Europos Sąjunga parengė kažką tikro ir svarbaus. Dažnai ES piliečiai nepatikliai žiūri, tačiau ši direktyva leis išvalyti mūsų jūras ir vandenynus. Ir išvengti tokios situacijos, kad 2050-aisiais vandenynuose būtų daugiau plastiko nei žuvų. Plastikinės talpos, konteineriai, maisto dėžnės plasti, pla, plastinė, plastiko podeliai, plastiko įrankiai e, prapuls iš mūsų parduotuvių. Tai yra puiku. Jau taip pat neberasime cigarečių nuorūkų mūsų paplūdimiuose, nes galiausiai sugebėjome užtikrinti, kad avako gamintojai turės padengti išlaidas dėl paplūdimų valymo ir cigarečių nuorūkų perdirbimo. Skandalinga, kad čia import... direktyvoje nesugebėta nustatyti privalomų tikslų dėl plastiko butelių mažinimo ir palaipsniško atsisakymo. 50 milijardų tonų plastiko butelių yra pagaminama kasmet. Apie, per 20 metų apie trilijonus plastiko butelių galime kalbėti, kurie turi neigiamą poveikį mūsų aplinkai ir jūroms. Tai yra skandalinga, kad kai kurie europarlamentarai sustabdė novatoriškų produktų pasiūlymus, nes juos siūlė italai. Mes turime prisimti atsakomybę, nes kai kurie parlamentarai neleido mums žengti žingsnį priekį link geresnės ateities. Dėkoju. Dabar ponia Melen, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Pramoninė revoliucija XIX amžiuje ska, labai sustiprino chemijos pramonę ir tikrai pramonė buvo pasiekta labai daug pažangos, pažangos mūsų kasdienėme gyvenime, tačiau visa tai labai paveikė globalizacijos procesus ir mes kritikuojame tai, kad plastinė, plastinės šiukšlės iš tiesų e, yra visur mūsų planetoje ir mes turime uh, imtis veiksmų ir aišku reikia iš vis keisti galbūt vartojimo įpročius mūsų visuomenėje ir aišku klausimas ir labai sudėtingas reikia spręsti ir jį nacionaliniu lygmeniu gamintojų lygmeniu reikia atlikti mokslinius tyrimus ir ieškoti pakaitalų galimybių taip pat e, mokyti ir auklėti vartotojus, kad jie prisimtų daugiau atsakomybės ir taip pat skatinti valstybės narės pačias įsitraukti labiau tam, kad būtų užkirstas kelias plastiko taršai. Dėkoju. Ačiū. Pone Gardinį, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pusantros minutės, man atrodo, aš turiu pasisakymui. Taigi, akivaizdu, kad čia yra didžiulis nesusipratimas, nes, kaip sakė ponas Pedičinį, mes bandome atsikratyti vienkartinio plastiko, tačiau yra galybė kitų vienkartinių produktų gaminamų iš kitų medžiagų. Kaip susitvarkysime su tuo? Aš nenoriu dabar veltis į diskusijas apie tai, kad 98 procentai, 95 procentai plastiko pagal jungtinių tautų studijas kuris randamas vandeninuose yra iš Afrikos ir Azijos. Jau mes nekartą tą matėme ir teigiame, bet realybė yra ta, kad šią problemą reikia spręsti. Ir ponė Timermansai, atėjo laikas. Aišku, mes suprantame, kad rinkimai dar ne viskas. Ir žinau, kad esate špicen kandidatas, kurį pasiūlė socialdemokratų frakcija. Tačiau mes negalime tik tai šūkiais ruoštis tiems rinkimams. Jūs negalite to daryti, nes žiedinė ekonomika yra kur kas svarbiau nei rinkimai. Ir mes negalime tik tai teikti, kad tie produktai, kurie gaminami Italijoje, turi būti draudžiami ir tada staiga pasirenkamas kažkoks tai šūkis rinkimams. Aš nemanau, kad Italija turėtų čia nešti didesnę naštą nei kitos šalis. Ir buvo padaryta didžiulių klaidų nekarta, kalbant apie tai, kaip mes tvarkėmės su ekonominiais ir visuomeniais reikalais. Ir daug universitetų nuo Kalifornijos iki Junktinės karalystės ar Airijos savo akademinėse studijose pabrėžė, kad turime atsisakyti tų, ta, tos taršos ir iš ligoninių ir iš kitų vietų, ne, ne vien tik tai uždrausti plastikinius podelius. E, pusantros mintės Džiaulainėms. Äh, Aš manau tą patį kaip ir gar, kolegė Gardinė e, vicepirmininkė Timomans, gerbiamas komisarė e, Vela, labai sveikiname parengus šitą Europos direktyvą prieš vienkartinę naudojimo plastiką. Mes matėme, kad ir visuomenė tam labai pritarė. Ir uh, mums, mes pagaliau kažką padarysime matomo ES aplinkosaugos politikoje. Ir aišku, mes e, čia ne populizmu užsijimame prieš rinkimus, o prisidedame e, rimtais e, konkrečiais pavyzdžiais, tai yra šiukšlių mažinimu. Ir žinome, kad iš kitų kontinentų atvyksta labai daug plastiko, jūrų plastiko. Ir, tačiau labai gerai, nepaisant viso to, Europai parodyti puikų pavyzdį pavyzdį. Ir e, netgi pažiūrime į Baltijos jūrą, Viduržėmio jūrą ir kitas jūras, matome, jog šitų produktų yra tikrai labai dideli kiekiai. Tikiuosi, kad šita direktyva padės gerinti ir mūsų mąstyseną. Mums reikia ilgalaikių produktų, o ne tokių, kurie greitai yra išmetami. Ir aš taip pat manau, kad mes turėtume padaryti labai daug, kalbant apie pakuočių dizainą. Mums reikia tokios plastiko medžiagos, kuri būtų perdirbama, o ne kažkokios kitos, kuri sukelia daug problemų perdirbimo procese. Ir tikiuosi, kad ir gamintojai persims, perims mm, atsakomybę už tai. Tai bus labai geras e, pavyzdys gero, gero teisės akto per šitą teisėkuros laikotarpį. Ačiū. Ponas Vandalen. Ačiū, pirmininkė. Plastikas perdėm plačiai yra naudojamas šiandienos visuomenėje, nes jis lengvai prieinamas ir pigus. Ir kartais jis naudojamas teisingai, kartais naudojamas teisingai, bet e, vis tiek randame jo jūrose, pakrantėse, žuvys praryja plastiką ir tai kenkia aplinkai. Taigi mes privalome spręsti šią plastiko problemą, plastiko taršos problemą. Ir pirmiausia, turime išvalyti savo pakrantės ir vandenynus. Uh, Labai svarbu sumažinti gaminamo plastiko kiekius, kad e, mažiau jo būtų naudojama. Plastikas naudojam, plastiko gamybai naudojama nafta. Taigi, jeigu sumažintumėme plastiko gamybą, galėtumėme mažiau naudoti iškastinio kūro ir mažiau būtumėme priklausomi nuo tokių šalių kaip Saudo Arabija, kuri pirmoji yra naftos gamintoja. Taigi pranešimas puikus. Ačiū. Dėkoju. Ponas Gerbrandi, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Puiku, kad mes surėmę pečius, vieni kitus giriame, kad galiausiai sugebėjome užkirsti kelio vienkartiniam plastikui ir jo naudojimui Europoje. Tai yra puikus dalykas, puikus pasiektas rezultatas, tačiau turime kritiškai save įvertinti ir pažiūrėti, kokių priemonių imsimės nuo 2010 metų, kai pradėjome kalbėti apie išteklių prasme efektyvę Europą. Taigi prireikė aštuonerių metų, kad galiausiai pasirodytų šis teisės aktas, kuris atėjo iš Berlemonto pastato. Ir vėlgi, tai rodo, kad skubos jausmas nėra pakankamai stiprus ir tas skubos jausmas, e, kai viskas daroma taip, kaip buvo daroma anksčiau, nėra priimtina. Jeigu, reikia, jeigu norime elgtis skubiai, tai ir sanglodos ir žemės ūkio ir ekonomikos politikoje turime realiai imtis veiksmų ir radikaliai keisti situaciją. Kalbant apie sanglaudą, pasinaudokime tuo, dirbkime kartu ir imkime skubesnių veiksmų tam, kad būtų galima geriau perėti prie švaresnės ekonomikos. Ačiū, ponė Gerbrandi, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą? Ponas Etheridge nori Jums užduoti klausimą. Taip, prašau. Ačiū, ponė, kad sutikote atsakyti į klausimą. Mano klausimas yra štai koks. Visi sutinkame, kad reikia keisti situaciją, gerinti aplinką, tai yra labai svarbus klausimas. Tačiau e, gamyba, kalbant apie gamybą, reikia laiko, kad ji pasikeistų. Jūs nekartą savo pasakymę minėjote skubas, skubas, skubas, skubiai viską reikia daryti. Ar nesutinkate, kad veiksmo greitis kur, veiksmo, kuris mūsų laukia. Reikš, kad bus prarastos darbo vietos. Ir jeigu galiausiai bus prarastos darbo vietos, kiek priimtina 500, 1000, 10 tūkstančių, kur sustosime? Ar atsižvelgsime į gamintojų poreikis? poreikius ir ne tik kalbėsime apie tai, kad būtina keistis. Na, aš manau, kad čia yra skirtumas tarp konservatorių ir liberalų. Aš tikiu pažangę ateitimi. Ir tai yra praeities istorija. Mes visuomet girdėjome, kad naujos technologijos kainuos mums darbo vietų ir panašiai. Tačiau realiai Tai mums sukūrė šviesesnę ateitį, tas pats bus ir su švaresnė ekonomika. Ji mums sukurs naujų darbo vietų, papildomų darbo vietų ir plus dar gausime švarę planetą, ko dar norėt. Mulțumim, domnul Eichhout. Dėkoju, ponė, ponas Eichhout. Vieną minutę. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Rys už puikiai atliktą darbą, mažinant vienkartinį plastiką. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, kaip sakė kolegė Margareta Auken. Ji kovojo su komisija kurį laiką dėl veiksmų plastikos rytyje ir puiku, kad to imamės dabar. Tačiau, man atrodo, labai svarbu pažvelgti ir į ateitį, nes nepasiekėme dar to, ką turėjome. Ir ponas Timermansas sakė, kad mes einame keliu tvarios ateities link. Uh, Gal čia per daug buvo akcentuojama šis žingsnis. Aišku, puiku, kad mažiname e, vienkartinio plastiko naudojimą, tačiau žinome, kad daug plastiko yra pakuotėse. Pavyzdžiui, Komisija kalbėjo apie tai prieš dviejus metus, negi praeitais metais dar kalbėjo apie tai, kad yra išpolis prieš plastiką. Daugiau apie tai nekalbama. Ir jeigu aš skaityčiau tą plastiką, e, strategiją dėl plastiko, ten irgi yra dalykų, kuriuos reikia padaryti. Taigi, man atrodo, labai svarbu dabar ne tik švesti šį momentą, bet paklausti komisijos, kokiu bus kiti žingsniai, kurių galime tikėtis, tik kad realiai sumažintumėme tą priklausimą nuo plastiko. Dėkoju, ponas Omardžiai. Pone pirminkė, dėkoju. E, nuo 2005 iki 2050 metų vandenuose gali būti daugiau plastiko negu žuvų. Taigi, plastikas yra didžiausia grėsmė, kalbant apie jūrų aplinką ir gyvybę jūroje. 5 milijardai tonų plastiko išmetama į vandenyną ir gamtą. Ir iki 50 metų, jeigu niekas nebus pakeista, 30 milijardų tonų bus pagaminama plastiko. Tai tris kartus daugiau nei visas tas plastikas, kuris buvo pagamintas iki, šiandie, iki šiandien. Mūsų Žemė realiai tapo plastikinė planeta ir laukia ekologinės katastrofos mūsų. Plastiko direktyva galėtų būti esminis lūžis Tačiau realybėje matome, kad tai yra tik nedidelis žingsnis teisinga kryptimi. Kai tuo tarpu reikėjo imtis revoliucinių veiksmų, reikėjo sukurti naują modelį, kuriame nebūtų iš vis naudojamas plastikas. Aš manau, kad mes turime atsižvelgti į tai, ką padarėme su savo planeta. Ir mes turime jaustis, jausti kaltę prieš tas rūšis, kurios išnyksta dėl tų visų visos tos taršos. Ponas Atridge. Dvi su pusė minutės. Dėkoju. Aš manau, kad e, vienkartinio e, naudojimo plastiko direktyva nesažiningai e, traktuoja išplėstą pake, išplėstinę pakavimo metodiką. Ir direktyvos pasiūlymo B e, priedę yra įtraukta daug e, produktų, pavyzdžiui, įrankiai, plastiniai šiaudeliai ir taip toliau. Yra specifiniai produktai, tačiau jie nėra e, parengti iš EPS medžiagos. Ir šita EPS medžiaga yra uždraustų sąraše. Tačiau komisija savo pasiūlyme neparodo, kad EPS pakuotės Um, maistui yra uh, tai yra polietileninės pakuotės maistui, nesu, uh, ne, netrodo joms problemiškos. Ir uh, visgi jos sudaro nuo 4 iki 6 procentų um, šiuk, šiukšlių vienetų. Ir paskutiniai pateikti pakeitimai, pateikti tik prieš plenarinės sesijos balsavimą, mm, ne, ne, buvo pateikti e, taip, kad mes neturėjome laiko juos išanalizuoti. Ir 31 procentas e, e, atliekų yra polietilenas ir listirenas. Ir kai kai kurios e, frakcijos yra e, gaminamos iš e, kitokių produktų, pavyzdžiui, statybos produktų. Todėl yra neproporcinga uždrausti šiuos produktus. Ir šita priemonė buvo priimta labai greitai, be mokslinių tyrimų. Šimtai žmonių praras darbo vietas. Tai yra faktas. Mano rinkiminėje apygardoje iki 2021 bus panaikinta 220 darbo vietų, jeigu E, tai bus, jeigu tai įsigalios. Ir tiesioginė įtaka tam turė, tai, tai turės 29 įmonėms. Tūkstančiai kitų verslo įmonių praras e, pragyvenimo šaltinį. Ir labai svarbu, kad EPS, e polistirenas, būtų išbrauktas iš uždraustų medžiagų sąrašo. Tai yra Tai šios šalies 200 žmonių praras savo darbo vietą. Lancini, one minute. Dėkoju, ponas Lančiniai. Dėkoju. E, mūsų e, norint suvaldyti mūsų vandenynuose e, taršą plastiku, mes turime rasti tinkamus svertus. Ir mes turime rasti tik tokį sprendimą dėl plastiko, plastiko, kuris būtų privalomas visiems, tarp jų ir Afrikai, ir Azijai, tai yra surinkti plastiko šiukšlės. Koks, kam yra sudarinėti priekybos sustarimus e, su kitomis šalimis, jeigu mes, jie netaiko tų pačių aplinkosaugos standartų. Kaip žinote, tarša sienų nežino ir nežino nei sezonų, nei um, kitų ribų. Ir uh, Tose šalise yra gaminama pigi produkcija ir ji konkurencinga yra daug konkurencingesnė nei mūsų pramonės pagaminami gaminiai. Tai, ką mes darome, yra dviprasmiška ir darbuotojai pajus viso to kainą ir sumokės ją, nes tai yra trumparegiška politika. Dėkoju. Jūs gavote paklausimą pagal mėlyną kortelę. Ar sutinkate? Gerbiamas kolega, e, mes per paskutinės dienas papas, e, girdėjome daug pasakų apie Europą ir e, žinome, kad Indijoje, kurioje daug daugiau gyventojų nei Europoje, jau seniai yra prieimusi panašius teisės aktus, kuriuos mes čia Europoje šiandieną svarstome. ES duomenys rodo, kad 95 procentai e, e, taršos e, ateina iš Azijos ir Afrikos šalių. Ir tai yra šalys, su kuriomis sudarėme laisvos priekybos sustarimus, negalvojant apie to aplinkosaugos aspektą - žmogaus teisės, moterų teisės ir E, kitos e, teisės, pavyzdžiui, vaikų darbo uždraudimas, e, mes tuos aspektus atsižvelgėme, bet nei aplinkos saugos. Ir tai norėjau pabrėžti. Tai, ką aš sakau, nėra nukreipta prieš aplinką, tik tais prieš mūsų bendrijos mąstymą. Dėkoju, ponas Pietikainė, vieną minutę. Tai Na, labai nebloga strategija yra suvaldyti vienkartinio naudojimo plastiką, tačiau nesitikėkite, kad mes imsime ir įspręsime šitą problemą. Ir kitas žingsnis yra pereiti prie žiedinės ekonomikos ir e, Ką aš noriu pasakyti? Plastikas ir e, nanoplastikas yra turbūt rimčiausia problema. Jie ateina iš kitų e, šaltinių. Jie yra naudojami e, valikliuose, pakuotėse, trašose ir jie yra labai smulkus, ateina pas mus ir kitomis formomis. Ir nepamirškime, kad labai didelė dalis yra iš tekstilės pramonės. Aš tikiuosi, kad komisija sukurs atskirą programą dėl tekstilės ir pradės uždrausti plastiko naudojimą maistui pakuoti, nes jie sukelia endokrininės sistemos sutrikimų. Taigi tikrai reikia nuveikti labai nemažai. Ačiū. Mulțumim, doamna Dali, un minut și 30. Dėkoju, ponia Dali, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, šešėlėms pranešėjams, Masimo Palūčiai, dirbome kartu, stengdamiesi užtikrinti, kad parengsime tokį teisės aktą, kuris leis išspręsti pagrindinius, nes problemas, kas minutę sunkvežimis plastiko šiukšlį išmetama į jūrą. Iki 2300 tai bus du sunkvežimiai per minutę. Sustrimas dėl vienkartinio naudomo plastiko yra labai geras žingsnis į priekį. Teisės aktas yra puikus pavyzdys e, teisės akto, kuris leidžia keisti žmonių mentalitetą, didinti žmonių piliečių informuotumą, ypač jaunimų ir vaikų. Ir taip pat būtina e, e, ieškoti alternatyvų. Dabar turime išspręsti tris klausimus. Pirmiausia, turime sukurti paskatas kad būtų galima pakartotinai naudoti plastiką, kuris yra surinkamas iš jūrų. Pavyzdžiui, sportiniai bateliai gaminami iš perdirbto plastiko. Antra, turime užtikrinti, kad plastikas nepatektų į mūsų jūras. Sistema, kuri perdirbtų plastiko butelius, yra labai naudinga. Tai yra perdirbimo sistema, kai, pavyzdžiui, plaskėjų buteliai yra perdirbami į audinius drabužiams. Kitas dalykas - tvarus plastiko naudojimas. Dabar yra įmonė, kuri naudoja įrankius, stalo įrankius iš įvairių medžiagų, skaitant ir valgomų medžiagų. Tai yra labai puikus žingsnis. Galėtume džiaugtis pastangomis, kurias įdėjo įvairios įmonės, jaunimas, pilietinė visuomenė. Nežinau, ar mes visi norėtumėm nešioti nailono marškinėlius. Pone Viernik, vieną minutę. Pirmininkė, kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti poniai Rys už puikų rezultatą. Kaip liberalų dėrybininkė kon komitetete, E, galiu pasakyti, kad šis, ši tema man labai artima. Mes turime spręsti plastiko problemas. Daugybę laiko praleidome diskutuodami šią temą ir aš suprantu, kad ne plastikas yra problema, O tas būdas, kaip mes gaminame plastiką ir kaip mes jį naudojame, mes privalome perdirbti plastiką ir pakartotinai jį naudoti. Taip pat turime užtikrinti, kad neišmetame, neišmestame plastiko į mūsų aplinką. Reikia mokslinių tyrimų ir inovacijų, reikia rasti alternatyvių medžiagų, kurios, būtų, kurios nekenktų aplinkai. Štai tokia yra mano ateities vizija. Manau, jog yra aišku, kad Europos piliečiai nori, kad būtų imtamasi skubių veiksmų ir ši direktyva yra nedidelis atsakas į šią problemą. Raginu kolegas pritarti šiai direktyvai ir stengtis atsikratyti plastiko. Ponas Rivazi, ponė Rivazi, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Atėjo laikas atsikratyti išmetamo plastiko. Neturime tokios prabangos. Nė savaitės nepraeina, kai daugybė mm, žuvų ar banginių žūva dėl to, kad prisiryja plastiko. Taip pat ir mikroplastikas yra be galo žalingas tiek vandeninams, tiek aplinkai. Turime atsisakyti polisereno uh, uh, pakuočių. Mes neturime moralinės teisės toliau tęsti tokio gyvenimo, turime nedelticent imtis priemonių ir, ir daryti spaudimą e, pramoniai, nes plastiko pramonė turi savo interesus ir skatina vienkartinio naudojimo kultūrą. Padidinta gamintojo atsakomybė, kuri yra patvirtina, pra, pratęsia teršėjas moka principo taikymą. Ponas Hasė, gal vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Jaunimas ypač mus ragina kovoti su neigiamais reiškiniais ir su plastiko gaminiais. Dešimties metų Lili organizavo kampaniją prieš plastiką. Mes turime apsaugoti savo planetą ir mūsų iniciatyvos. Tos iniciatyvos verčia mane didžiuotis jaunimu, bet taip pat ir apima ir gėdą, nes jaunimas valo tas atlikas e, vandeninuose ir paplūdimuose, kur, kurios, kurios mes, už kurios mes esame atsakingi. Coca-Cola PepsiCo, Red Bull, McDonald's, daugybė kitų įmonių, Procter Gamble, e, atsakingi už tas atlikas, kurias bando dabar žmonės surinkti ir išvalyti paplūdimius ir vandenynus. Ponas Agnė Vedamnutė. Man labai svarbu tai, kad daroma, keliama grėsmė Britų inovacijoms. Buvo užtikri, uždraustas okso bio įrus plastikas. Ir čia mes tiesiog pažeidžiame ES taisyklės. Pavyzdžiui, ryčiai reglamento atitinkami straipsniai e, apie tai kalba. Komisija pagal 69 straipsnį veikia. Ir chem, Europos cheminių medžiagų e, agentūra buvo turėjau atlikti tyrimus dėl mikroplastikų, dėl oks, oksiplastiko. Bet e, po dešimties e, mėnesių tyrimų buvo pas, nebuvo patikta įrodymų, kad iš oksiplastiko susiforma mikroplastikas. 70-71 straipsnis ryčiai yra svarbus. Mes turime e, pirmiausia viską išsiaiškinti, o ne, o ne apribojimus žudėti. Tai nebuvo padaryta, nebuvo išsiaiškinta iki galo, jūs laužote savo pačių taisyklės. Agnew, Pone Agnio, ar primsite mėlynąją kortelę iš ponios Auken? Gerai. Trumpai, ar jūs galite paneigti, kad okso plastikas nekenksmingas, kad okso vėl po, šimt, po šimtmečių vėl tampa gamtos dalimi? Okso iš tiesų yra blogiausias dalykas iš tų irstančių produktų. Žinau, kad įmonė Symfony, kuri gamina tą plastiką, tai gamina. Ar jūs galite paneigti, kad okso visiškai leidžia suirti plastikui ir kad iš to ne, nevirsta mikroplastikas? Taip, aš, aš Aš e, neigiu tai, nes jūs maišote okso plastiką su okso biologiškai įrančių plastiku. Aš savo namuose patvirtinu. Ir man buvo sutikta mėlyna kortelė. Aš ją pasidėjau ir įdėjau dėžutę ir po penkerių metų jinai tiesiog suiro ta kortelė iš okso plastiko. Uh, Mrs... Dėkuoju, ponė Delai pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, kolegos, vandeninų tarša plastikų yra didžiulis, didžiulis pavojus. Mes turime siekti plačiau ir rasti sutarimą tarp institucijų. Šis sutarimas yra tikrai geras. Tai yra galimybė pakeisti plastiką ir mus įtraukti į pažangos kelią. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Rys ir šešėliniams e, pranešėjams už atliktą darbą. Aš negryšiu prie šio teksto atskirų dalykų, aš pritariu bendrai įkrypštai ir ypač mane džiugina okso įrančio plastiko draudimas, kuris teršia tiek sausumą, tiek vandeninus. Paskutinį, galvinėme tekste dėje mes, mes nerandame teksto dėl plastiko bio įrumo. Uh, reikia dar papildomai tyrimų, mokslinių tyrimų. Ir aš galiu pasakyti, kad e, žiedinės ekonomikos logika ir plastiko pakartotinis naudojimas yra labai geri žingsniai. Įmonės investuoja inovatoriškus sprendimus, kad plastiką pakeistų bioplastikų ir perdirbimas medžiagas mes turime žengti žymiai toliau ir dar daugiau padaryti. Ir mūsų pareiga yra užtikrinti, kad mes toliau sieksime mm, iškeltų tekstų. Minut. Ačiū, ponia Bonafė, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Jauni žmonės, kurie rengia demonstracijas gatvėse pastarosiomis savaitėmis, reikalauja skubių veiksmų. Jie nori, kad mes pasiektumėme tvaraus vystimosi. Europa imasi šiokių tokių veiksmų ir tai yra puiku, yra kovojama su plastiko atliekomis pakrantėse ir vandeninuose. Tačiau turime spręsti ne tik vandeninų problemą, bet ir viduržėmio jūros problemą, kur yra ištisos atliekų salos. Mes e, draudžiame vienkartinio plastiko naudojimą e, gaminant lėkštes, plastikinės lėkštes, podelius ir ūsų krapštukus ir panašiai. E, taip pat, aišku, jau matome, kad yra ir um, perdirbimo alternatyvų. Ir turime kalbėti ir apie tai, kiek plastiko gali būti leidžiama naudoti gėrimų buteliuose. Tai yra irgi labai svarbus žingsnis siekiant žiedinės ekonomikos ir aplinkosauginio pereimo. Mes supratome Europoje, kad absoliučiai būtina tą daryti, jeigu norime užtikrinti didelius augimo tempus, jeigu norime užsitikrinti konkurencingą ekonomiką ir tvarę aplinką. Tai yra dideli pokyčiai, kurie yra būtini ir tai vienintelis būdas išsaugoti ateitį. Dėkoju, ponas Gambys. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos e, nariai. Norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Rys ir šešėlinius pranešėjus poną Florensą, dėl viso atlikto darbo. Tai yra žiedinės ekonomikos paketo, 18 metų paketo esmė, įskaitant ir kitus klausimus, tokius kaip uostų prieimimo paslaugos, kalbant apie atliekų surinkimą uostuose. Europos visuomenė labai susirūpinusi plastiko taršos problema. Kai kurie negi nori absoliučiai uždrausti plastiko produktus, bet aš manau, kad turime būti pragmatiški ir suprasti, kad yra sričių, kur alternatyvų nerasta. Dėl to mūsų politinė frakcija nori skatinti investicijas tam, kad pramonė būtų novatoriškesnė ir surastų gyvybingų alternatyvų plastik, plastikui, kad galėtumėme pakeisti plastiką tvariais produktais. Reikalingas perinamasis laikotarpis, reikalingi pokyčiai ir mes esame skolingi tai būsimoms kartoms. Ir turime perėti prie visiškai žiedinės ekonomikos, tai yra galimybė sukurti naujų darbo vietų, darbo vietų, kurios su, turėtų pridėtinę vertę ir tokiu būdu atgaivintumėme pramonę Europoje. Tai yra visų europiečių atsakomybė, kurie balsuos gegužės 26 dieną ir parems tas politinės partijas, kurios siekia tvarkingai pereiti prie tvaresnio pasaulio ir vertinant tai iš ekonominės ir socialinės bei aplinkosauginės perspektyvos. Dėkoju. Pone Revo Dalion Benovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums reikia kalbėti apie plastiko taršą ir pakanka tiesiog pažiūrėti į e, banginius, kurie Tailande e, pakrantėse išmetami į pakrantės e, ir yra priryję daug plastiko. Taigi mes matome, kad 250 milijardų mikroplastiko e, yra. Ir mes Turime atsisakyti vienkartinio plastiko, kuris bus uždraustas nuo 21 metų. Tai sudaro 70 procentų visų, visos jūrų taršos. Plastikas kenkia biologiniai įvairoviai ir taip pat randamas ir žuvyse, kurias valgome. Taigi, tai yra tik pirmas žingsnis siekiant naujo gamybos modelio, siekiant žiedinės ekonomikos, kur geriau būtų galima perdirbti, geriau vartoti plastiko produktus, nekenkiant aplinkai. Taip pat aš norėčiau paminėti plastiko pramonę, kuri turi sumokėti už tą maršalo planą skirtą mūsų vandenynams. Ir reikia taikyti teršėjas moka principą. Pramonė per ilgai mūsų žemę e, laikė kaip savartinu. Ir dabar mes turime kalbėti apie būsimas kartas. Ir ne tik apie jas, bet ir apie savo kartą, nes dabar privalome imtis veiksmų, užkertant kelią tokiai taršai. Dėkoju. Kristoferis Fielneris Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime sumažinti plastiko naudojimą mūsų jūrose ir tai yra labai labai svarbu. 80-85 procentai taršos e, vandeninuose yra plastikas, taigi mes turime e, uždrausti vienkartinį plastiką. Ir aišku, mes e, matome tuos baisius vaizdus apie ištisas plastiko šiukšlių salas mūsų vandeninuose. Ir Europa aišku, išmeta ir pagamina ne tiek daug to plastiko, nes yra kitos šalis ir kiti regionai, kurie gamina tai daugiausiai ir išmeta daugiausiai to plastiko į vandenynus. Yra tokių, kurie sako, kad Europa turi prisimti atsakomybę. Taip, mes turime prisimti atsakomybę ir prisimame didžiulę atsakomybę. Mes parodome kelią kitiems regionams, kitoms šalims ir mes turime pasiūlyti pakaitalus tokiems produktams. Būtent